Dear ladies and gentlemen, I kindly ask you to take your... Ponios ir ponai, paprašysiu užimti savo vietas tam, kad galėtume pradėti oficialų posėdį Teisės reikalų komiteto. Norėčiau pasveikinti jūs visus, jūs e, perinktus narius iš įvairių šalių ir taip pat sveikinu tuos naujus narius, e, kurie dabar yra uh, Teisės reikalų komitete. Taip pat labai malonu sveikintis ir su personalu, ir su vertėjais, ir su politiniais patarėjais, visais tais, kurie prisideda prie Teisės reikalų komiteto darbo. Kalbėsiu angliškai tam, kad kuo geriau mane suprastumėte ir žinotumėte, kaip viskas vyks toliau, kadangi tai yra pirmasis posėdis, aš jam pirmininkauju tik tai todėl, kad su kadencija baigianti vice pirmininkė E, vienintelė bene, kuri dabar dar yra likusi ir dėl to aš pirmininkausiu posėdžiu iki tos akimirkos, kai bus išrinktas naujas pirmininkas ir kuris perėms vadovavimą Teisės reikalų komitetui. Taigi posėdį pradedu ir dabar paaiškinsiu, kad daug bus skaitoma, kadangi mes turime gerbti procedūrinės taisyklės, Ir čia labai svarbu laikytis visų reikalavimų ir padaryti tai kaip įmanoma atidžiau. Pirmiausia, norėčiau priminti nariams, kad šio posėdžio tikslas yra sudaryti komitetą, išrenkant pirmininką ir keturis vicepirmininkus. Tai yra daroma pagal 204 procedūrinę taisyklę. Nariai turi turėti savo balsavimo kortelę, jei jos neturi, privalo dabar paprašyti naujos kortelės. Tad dabar kreipiuosi į Jūs. Labai prašau, pasižiūrėkite, ar turite korteles. Jei kas nors esate savo kortelę pamiršę, tai mes turime galimybę kaip įmanoma greičiau gauti tą kortelę. Taigi duokite man ženklą, jei kortelės neturite. Atrodo, kad visi jas turi. Taigi tęsiu. Rinkimų tvarka yra tokia. Pirmiausia renkamas pirmininkas, o tuomet vicepirmininkai. Tuomet pakaitiniai nariai, jų vardai yra štai kokie. Paminėsiu vieną, tai yra ponas Angel Jambask. Atsiprašau, jei neteisingai ištariau jūsų vardą ir pavardę. Sveiki atvykę, jūs esate pakaitinės narys balsavime. Jei bus kažkas keičiama, tai politinės frakcijos privalo mane informuoti dar prieš pradedant balsavimą, ar yra kokių pokyčių. Atrodo, kad ne. Na ir dabar jau periname prie pagrindinio šio posėdžio klausimo, tai yra pirmininko rinkimas. Pažymėjau, kad yra viena ketvirtoji narių, yra kvorumas, tai yra septyni, septynių narių skaičius pasiektas, taigi galime teisėtai balsuoti. Kokiosgi yra nominacijos dėl pirmininko pozicijos? Ponas Cvėpka. Ačiū, ponė pirmininkė. Man didžiulė garbė ir malonumas sveikintis su jumis didžiausios parlamentinės frakcijos EPP vardu. Malonu sveikintis su naujais kolegomis šiame komitete. Kaip ir visuomet, Prisidedant kadencijai mes vilėmės gero bendradarbiavimo per ateinančius penkerius metus. EPP vardu aš norėčiau pateikti kandidatą į pirmininkus, tai yra mūsų kolega iš Čekijos Respublikos, profesorius Pavelas Svoboda. Ačiū. Labai ačiū, ponas Sviefka. Dėkoju, kad pristatėte pono Svobodo kaip kandidatą, bet dabar svarbus klausimas yra, ar pono Svoboda sutinka su siūloma kandidatūra. Taip, sutinku. Dėkoju. Ar būtų dar kandidatų Atrodo, kad ne, daugiau niekas kandidatų pristatyti nenori. Taigi periname prie balsavimo. Rinksime poną Svobodą. Pritarimo būdu tai yra pats greičiausias ir paprasčiausias būdas išrinkti naują pirmininką. Tad aš prašau visų, kurie pritarė pono Svobodos kandidatūrai, paploti. Ponas Kavada prašo žodžio. Oui, je le cherche. Merci. Je veux. Je... Taip, iš tiesų, aš norėčiau pasakyti, kad aš palaikau siūlymą uh, balsuoti plojimu. Nice to hear that you afford. Labai malonu girdėti, kad pasisakote už šią procedūrą. Tad uh, Prašau visų paploti ir palinkėti ponui Svobodai sėkmės pirmininkaujant. Labai atidžiai žiūrėjau ir galiu pasakyti, kad akivaizdu, jog ponas Svoboda buvo išrinktas, norėčiau jūs pasveikinti ir palinkėti jums kuo geriausios kloties pirmininkaujant. O dabar norėčiau paprašyti dabar jau ateiti čia ant pakylos ir perinti pirmininkavimą bei tęsti šį teisės reikalų posėdį. ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, brangus kolegos, labai ačiū už parodytą pasitikėjimą. Esu tikras, kad kartu mes praleisime daug įdomaus laiko, vyks daug diskusijų ir galėsime daug pasimokyti vieni iš kitų. Man buvo pasakyta, kad šis posėdis turi judėti pirmin labai greitai ir būtent dėl to aš kalbu angliškai, kadangi norėčiau sutaupyti laiko tam, kad nereikėtų laukti vertimo į kitas kalbas. Tad jeigu leisite, aš dabar norėčiau iš karto pereiti prie pirmojo vicepirmininko rinkimo. Manau, galiu pasakyti, kad e, atrodo nebėra vieno pakaitinio nario. E, taigi, yra viena ketvirtoji kvormas narių, tai yra pasiektas septynių narių skaičius, tai reiškia, kad galime teisėtai balsuoti. O dabar e, klausimas toks, e, kokiosgi yra nominacijos į pirmąjį vicepirmininko postą. Aš tik e, norėjau pasakyti, kad Ankstesnėme posėdėje iki šio komiteto posėdžio vyko darbo grupės socialistų ir demokratų posėdis ir tame posėdėje aš buvau išrinkta koordinatorė mūsų frakcijos, tad aš norėčiau atsistatydinti ir daugiau e, nebekandidatuosiu į šią, pozą, į šią poziciją. E, siūlau Lydiją ir Marija Delvos Steres į į šią poziciją kaip socialistų ir demokratų frakcijos kandidatė. Dėkoju už šią informaciją. Tai yra viena kandidatė į pirmąjį vicepirmininko postą, ponia Madame Lidija Gering Dudenberg, jeigu teisingai ištariau jos vardą. Taigi labai ačiū už tai. Kaip suprantu, ponia Geringer buvo nominuota jūsų grupės. Gerai. O dabar klausimas, ar ponia Geringer sutinka būti nominuota. Taip sutinku. Labai ačiū. Turime tik tai vieną kandidatę, tad manau, galime dar kartą balsuoti pritarimų balsu. Uh, look, uh, looking... yes. uh, Mrs. Pone Geringer, paprašysiu jūsų ateiti ant pakilos ir užimti savo vietą. Dėkoju. Uh, we proceed to the, to the... Taigi dabar rinksime antrąjį vicepirmininką. Kvorumas yra. Kokie yra kandidatai į antrojo pirmininko pavaduotojo postą? Ponas Kavada. Yes. Um, I was waiting for somebody. Na, aš tiesiog uh, laukiau savo kandidatūros pristatymo, kadangi dėl jos buvo balsuota. Atsiprašau, tiesiog uh, tai pasitaikė, daugiau to nekartosiu. Chairman, I'm quite happy to save our Pone pirmininkė, aš norėčiau pasiūlyti kandidatą Al Aldi vardu. It's very kind of you. Um, any other candidatures? Ar būtų daugiau kandidatų? Taigi turime vieną kandidatą į antrojo vicepirmininko postą, tai yra ponas Žanmarį Kavada. Norėčiau paklausti jo, ar jis tam pritarė, bet nors buvo ir taip akivaizdu, kad taip. Dabar man tikrai palengvėjo po to, kai kolega mane viešai pristatė ir nominavo. Sent, uh... E, taigi, ponas Kavada pritarė, taigi galbūt galime vėl rinkti pritarant balsu. Thank you very much. Dėkoju. Prašyčiau taip pat prisijungti prie mūsų ir atsisėsti šalia mūsų. Dabar bus renkamas trečias vicepirmininkas. Ar yra kandidatų? Tai pirmininkė. EPP frakcijos vardu su džiaugsmu pristatau mūsų kandidatą Pauną Aksel Fos, labai patyrusi e, Europos parlamento narį ir mūsų draugą. Dėkoju. Ar ponas Fos pritarė? Taip, pritariu. Dėkoju. Ar būtų daugiau kandidatų į trečiąjį vicepirmininko postą? Ne, tuomet vėl balsuokime pritariant balsu. Dėkoju. Taip pat norėčiau paprašyti ir pona Fos atsisėsti šalia mūsų priekyje. Ir paskutinis yra ketvirtas vicepirmininkas, dabar rinksime jį, ar būtų kandidatų, ponė Regner. Dėkoju. Kaip jau buvo informuota anksčiau, aš norėčiau pasiūlyti ponę Madai Dalvos Teres kaip ketvirtąją vicepirmininkę. Dėkuoju. Ar ponia Delvo Steres pritarė? Taip, pritariu. Atsiprašau dėl to, kad e, prastai ištariau jūsų pavardę. Taigi, Ar būtų daugiau kandidatų į ketvirtojo vicepirmininko vietą? Ne, taigi balsuokime, pritarant balsu. Taip pat paprašyčiau ir jūsų prisėsti šalia mūsų Dėkuoju už greitą balsavimą. Mūsų kitas posėdis bus Liepos 10 dieną 9 val. ryto. Dėkuoju, posėdis yra baigtas.